la seduta è aperta buongiorno pradedame pradedame posėdį laba diena come sapete al primo punto kaip visi gerai žinote pirmas darbotvarkės punktas šiandiena yra Lisabono starties metinių minėjimas, taip pat ir teisiškai privalomas pagrindinės hartijos metinių minėjimas. Norėčiau priminti parlamento nariams, kad nebus spontaniškų pasisakymų procedūros šiam klausimui, taip pat nebus galimybės užduoti klausimą pagal mėlynos e, kortelės procedūrą. Tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė, kolegos. Dėkoju visiems, kad atvykote šiandien į šį posėdį kartu atšvesti 10-ųjų Lisabonos trakties metinių bei teisinį privalomus pagrindų teisų hartijos dešimtmečio. Pirmą gruodžio dieną vyko ceremonija kartu su panama von der Leyen, Kristin Lagarde, panu ir kitais mes jau minėjome tai, kad prasideda naujas institucinis ciklas šiame parlamente. Kiekvieną kartą atvykdami į Strasbūrą vykstame iš Vokietijos per sieną, tačiau niekada to nepajuntame. Jau žinome, tačiau žinome, kad ankstesnėms europiečių kartoms tai buvo kurvina siena o dabar mes ją galime kirsti taikiai. Tai yra didelis pasiekimas, didžiulė pergalė. Ir niekada nereikia galvoti, kad tai yra savai suprantamas dalykas, ypač dabar, kai minime Ardenų mūšio 25-asias metinės. Per tą mūšį žuvo dešimtis tūkstančių jaunų europiečių, žuvo nauja Europos karta. Nepamirškime, kad Europos projektas buvo vienintelė galimybė mums kurti taikos, laisvės ir demokratijos erdvę. Būtent šias vertybės ir turime ginti kasdien, dirbdami ES, siekdami užtikrinti, kad ES būtų ir veiksmingesnė, ir stipresnė. Prieš dešimt metų įsigaliojo Lisabono startis. Tai buvo didelis pasiekimas didelis privalumas ES, mūsų piliečiams ir mūsų šalims, taip pat ypač Europos parlamentui ir demokratijai. Nes e, Sabonos startis įtvirtino mūsų sąjungos demokratinę santvarką, taip pat užtikrino skaidrumą. Piliečiai turi stipresnį balsą dėl to, kad jis gali Lisabonos startis. Ir jau dešimt metų parlamentas kartu su taryba tvirtina kasmetinį biudžetą taip pat vaidina didesnį vaidmenį sprendžiant dėl ES politikos. Tačiau nepamirškime, kad už tų skaičių, už biudžeto eilučių visuomet yra žmonės. Ir kaip tik jiems Europa turi atsiskaityti. Lisabonos trakties, kuri remia žmogaus teisės, teisės viršinybę, solidarumą, lygybę dėka šios vertybės tampa ramšys, kuris e, paremima Europos Sąjunga. Jau dešimt metų visą tai privaloma galioja valstybėms narėms ir institucijoms. Deja, vis dar matome diskriminacijos apraiškų, taip pat ir mūsų šalyse. Nuolat naujienos mums primena, kad smurtas prieš moteris, rasizmas, įvairaus tipo netolerancija vis dar, vis dar daro žalą daugelį mūsų piliečių. Tad per šį minėjimą norėčiau dar kartą atnaujinti mūsų įsipareigojimą remti solidarumu paremstą Europą. Mes turime kartu kurti mūsų ateitį, turime dirbti ranką rankon. Per praeisius rinkimus į kuris atėjo daug piliečių, piliečiams pasintė labai aiškę žinę. Jie nori įnešti daugiau, jie nori aktyviau kurti Europos projektą. Nebėjau, kad Europos ateities konferencija, kuri bus rengiama ateityje ir bus paruošta per atmiausius kelis mėnesius, bus galimybė taip pat išklausyti mūsų piliečių. Išklausysime jų norų, pagėdavimų, reikalavimų, bet taip pat ir jų vilčių ir padėsime užtikrinti, kad demokratija jiems veiktų geriau. Tuomet mums teks pareiga praktiškai gyveninti jų prašymus ir užtikrinti tokią sąjungą, kuri galėtų efektyviau kovoti su pasauliniais iššūkiais. Be abejo, Visą tai reikės atspindėti vėliau, teisės aktuose, kuris priims parlamentas. Manau, kad mes tikrai galime priimti šį iššūkį. Dėkoju. Toliau steiksiu žodį ponui Manfredui Weberiui. Prašau. Ponios ir ponai, Pažvelkime tiesai į akis. Lisabonas sutartis suteikė Europai galimybę ištaisyti savo nesėkmę, kuriant Europos konstituciją. Ir mes padarėme pažangą, nežvelgiant į ES krizę. Lisabonos sutartis iš bendryjų sukūrė bendruomenę leido mums kalbėti vienu balsu, e, formuoti vieną politiką, kalbant e, su mūsų kaimynais, pavyzdžiui, sudarant e, sutartį su Iranu. Europos parlamentas, mūsų institucija šiandien yra galinga institucija. Mes į Europos lygį pakelime naujas atsakomybės. Kova su finansiniais nusikaltimais, e, prieglopščio politika tapo bendrais klausimais. Tai atnešė daugiau saugumo Europai. Na ir toliau saistanti e, pagrindinių teisių hartija, pabrėžinti mūsų gyvenimo būdą. Hartija, kuri paaiškina, ką reiškia būti europiečiu. Socialinė rinkos ekonomika, teisės viršenybė, demokratija, laisvės. Europa niekada tiesia linija nežengė į priekį. Lisabono sutartis buvo didelis žingsnis link modernaus bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Edmund Bergas yra sakęs, kad valstybė be priemonių siekti pokyčių yra tas pats, kas e, siekti susitarimo be pokalbio. Būsimoji konferencija dėl Europos ateities yra geriausias būdas siekti pokyčių. Žistaras Destenas, kalbėdamas e, Europos konvencijos atidarime, kalbėjo apie svajonę, apie ateitį. Mes turime galvoti, ką ES turi nuveikti ateityje. ES turi susitelkti tik ties tais klausimas, kur mes tikrai galime mūsų piliečiams atnešti teigiamų rezultatų. Bet žinoma, tuose srityse ES turi turėti ir tinkamus instrumentus veikti. Toliau reikės stiprinti parlamentinę demokratiją Europos lygių nes piliečiai tikės Europą tik tada, kaip sprendimų prieimėjai bus atskaitingi. Turime sustiprinti Europos vaidmenį, e, matydami susikirtimus tarp JAV ir Kinijos. Čia taip pat turime kalbėti vienu balsu. Per rinkimų kampaniją EPP pradėjo nuo įsiklausimo į piliečių balsą. Dirbkime draugės nacionaliniais parlamentais, o Europos parlamentas turėtų prisimti centrinį vaidmenį kaip išlik, išrinktų atstovų parlamentas. Mes turime ieškoti pačios geriausios mūsų idėjų išraiškos ir jų sumos. Turime siekti tikrų diskusijų, ką reiškia būti europiečiu e, greta e, nacionalinės tapatybės, kuriant taip pat ir europinę tapatybę. Mes turime pradėti naują europinę. E, svajonę. Presidente, 10 años. Toliau žodis teigiamas poniai e, Garcia Perez, ponė pirmininkė. E, Lisabonos e, sutarties metinės yra puikia proga pamastyti. Mes žinome, kad be Lisabono sutarties nebūtume patyrę vis besikeičiančių pirmininkaujančių valstybių sėkmės. Lisabonos sutartis atsirado sudėtingų laikotarpių ES, kai dvi valstybės atmetė susitarimą dėl konstitucijos. E, taip pat mes e, žinome, kad e, konvento darbas 2012-2013 metais buvo neveltui. E, buvo bandoma e, atsižvelgti į ES iššūkius. Tačiau pastaruoju metu mes per daug koncentravomės į rinką, mes galbūt pamiršome savo stiprybės, mes bandome kurti Europos demokratiją, kuris spręstų piliečių problemas. Mes turėtume kurti piliečių Europą, kuri gintų socialinės teises. Bet referendumai Prancūzijoje ir Niderlanduose e, parodė, kad piliečiams netrodė, kad jie yra šitos Europos, šitos politikos e, dalis. E, buvo daug e, dalykų perimta į Lisabono sutartį iš konstitucinio susitarimo ir tai lėmė e, tos sutarties e, sėkmę. Ji leido. E, ES būti stipresniai tarptautiniu mastu, taip pat Europos parlamento balsas tapo stipresnis, e, piliečių e, balsas tapo stipresnis, pagrindinių teisų hartija e, tapo teisiškai privaloma. Bet ar to pakanka? Turbūt ne. E, mūsų piliečiai daugiau iš mūsų tikisi. Todėl e, konferencija dėl Europos ateities bus proga apie tai pagalvoti. Mes neturime pasiduoti, mes turime daryti viską, kad Europa taptų demokratiškesnė, dinamiškesnė, kad ji priartėtų prie savo piliečių. Neturėtume kartoti praeities klaidų, turėtume glaudžiau bendradarbiauti su pilietinės visuomenės atstovais, kad jie jaustųsi taip pat mūsų politikos dalis, kad, kad jie taip pat dalyvauja dalyvauja politikoje. E, jeigu mes kalbame apie politinę valią, tai būtent sutartis e, leidžia mums daug nuveikti. Mes e, galėtume, pavyzdžiui, būtent remdamiesi Lisabono sutartimi galėjome sudaryti nacionalinius sąrašus rinkimuose ir taip pat vadinamųjų pagrindinių kandidatų, špicin kandidatų sąrašus. Tai leido mums tarsi tokioje teisingesnėje sistemoje dalyvauti rinkimuose. E, ir taip pat, e, aišku, yra tam tikrų e, probleminių klausimų. Mes žinome, e, kaip buvo sprendžiamas Makedonijos e, klausimas, pavadimo klausimas, bet yra taip pat atitinkamos priemonės, pavyzdžiui, vienbalsiškumo principas, kuris galbūt ne visada pasiteisnima. Kartais mes turėtume galbūt kitaip kovoti su iššūkiais. Dabar prasideda naujas politinis ciklas, todėl mums reikės daugiau ryšto, nes Europa yra netokia pati, kokia kokia jinai buvo prieš dešimt metų. Pagalvokite apie klimato krizę, pagalvokime apie e, pabėgėlius rautus, kurie e, atsiduria nuolat prie ES sienos. Pagalvokime apie jaunimo nedarbą, jaunimo skurdą, apie vaikų skurdą. E, tai yra iššūkiai ir mes turėtume pagal, pasinaudoti progą kovoti su šitais iššūkiais, kad sukurtume geresnę Europą, Europą savo piliečiams. Tai dabar ponas Paskal Duran. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisijos pirmininkė, mes dabar esame labai svarbių laikų. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, ponė pirmininkė, per savo kalbą, kad yra didelių iššūkių. Na, nevilėkime į vatą. Prancūzijoje vaikai eina pirmiausiai į mokyklą, paskui į gimnaziją, universitetą ir tada jau perina į tą vadinamą saugusių naują gyvenimą. Taigi iš pradžių perina iš patogios, patogių sąlygų mokykloje, visi jinai sudėtingesnė situacijas ir tai pasiruošia jau saugusių gyvenimui. Ir tas gyvenimas tas vis kinta ir per dešimt metų labai pasikeitė, iššūkiai dabar yra kitokie. Tie, deš, tie iššūkiai, kuriuos matome dabar, visai nebe tie, kuriuos matėme prieš dešimt metų. Klimatas, migracija, socialiniai iššūkiai, demokratijai taip pat iššūkiai. Taip pat ir grėsmė mūsų demokratijai netgi iš vidaus kartais iššūkiai ir teisės viršinybės principui. Būtent todėl turime iš naujo įvertinti taisyklės. Per pirmiausius keletą mėnesių turime ir mes savo tikslės pritaikyti. Turime tai padaryti logiškai ir demokratiškai ir užtikrinti teisės pagarbą. Tą norėčiau pasakyti taip pat ir visų pirma tarybai. Turi kisti jūsų darbo sąlygos. Europos parlamentas atstovauja piliečiams. Tai buvo didelis žingsnis, kurį numatė Lisabonos sutartis. Reikia tęsti šį procesą. Tad ir taryba turi tapti skaidresnė. Be abejo, piliečiams viską reikia geriau paaiškinti. Štai jūs minėjote, e, pirmininkė, Europos ateities konferenciją. Ir e, vis tik mes rengėme tai neskonsultuodami to su, su visuomenė. Taip neturėtų būti. Reikia vis tik visų pirma klausti piliečių ir išklausyti jų poreikius. Negalima rengti konferencijos prieš piliečius, nesikonsultuojant su piliečiais. Būtent todėl negalime e, nebendrauti su piliečiais, negalime palikti jų pasyvių. Nepamiršėjim, kad vis tik yra Europos pilietybė ir Europos pilietybė yra kitas dalykas negu tiesiog valstybių narių pilietybės. Ne, tai yra kažkas greta to ar aukštesnė negu tai. Mes turime, Europos piliečiai turi kartu ginti bendrą Europos interesą. Pone pirmininkė, be abejo, noriu pasakyti, kad Europos parlamentas tikrai padės ir prisidės rengiančias diskusijas su pilietinė visuomenė ir piliečiais. Tačiau reikia nepaleisti šios progos, nes tai gali būti viena paskutinių progų Europai vėl atkurti ryšį su piliečiais, panaikinti tą prarąją. Taip pat, pirmininkai, norėčiau dar atkreipti dėmesį tai. Prieš 20 metų buvo kitas, kitas įvykis. Čerčilis pasakė kalbą visai netoli nuo čia, Strasbūro centre, balkone. Ir ką jis pasakė? Jis sakė taip, mums kyla didžiulis pavojus, tačiau galingos yra ir mūsų jėgos. Ir nėra jokių priešių, kodėl mes turėtumėm, ne, e, kodėl mes turėtumėm pralaimėti ir nepasiekti savo tikslų. Ir kodėl, ne, kodėl neturėtume sukurti bendros Europos. Tai jis pasakė prieš 20 metų ir tai vis dar yra aktualu. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis ponai Lambert. Dėkoju, pirmininkė. Kolegos, prieš dešimt. Prieš dešimt metų įsigalėjo Lisabono startis ir aš vis dar džiaugiuosi tuo žingsniu, nes tai buvo žingsnis, kuriant tarptautinę demokratiją, kuria turi tapti Europa. Taigi, jeigu nebūtų Lisabono starties, e, parlamentas negalėtų ratifikuoti tarptautinių starčių, parlamentas taip pat nebūtų galėjęs spręsti dėl daugybės įvairių Europos klausimų ir taip pat negalėtų renkti klausimų ir skirti įvairių aukštų pareigybių Europos pareigūnų. Taip pat būtent Lisabonoje pagrindinės teisės e, įgyjo tešk privalomą pobūdį ir mes giname teisingumą, lygybę, laisvę visiems Europos piliečiams visoje Europoje. Tačiau negalima nekreipti dėmesį į tai, kad daug mūsų piliečių, ypač e, Prancūzijoje, Niderlanduose ir Airijoje, Lisabono sutarties įsigaliojimą mato kaip jų požiūrio atmetimą. Ir tas atmetimas, na, jų požiūrės metamas todėl, kad Lisabono sutartyje lieka neoliberalizmo principų. Pavyzdžiui, draudžiama Centriniam bankui investuoti viešosios, viešoje srityje. Taip pat matome, kad laikomas kai kurių kapitalizmo dogmų. Vis tik matome, kad sudaro konfliktas tarp pamatinių teisų, kurias turi ginti kurias turi ginti sutartis. Brangus kolegos, Europos parlamentas gali, rimtus Lisabono startimi, atmesti kai kurias sutartis, kurias jums atrodo netinkamas betam interesui. Taigi reikia atmesti sutartį su Mercosur, nes tai kenkia klimato situacijai. Taip pat Lisabono sutartis suteikia galimybę parlamentui pasakyti dėl bendro žemės ūkio politikos. Taigi pareikalavimų, kad komisija geriau išplėtotų naująjį žalėjį e, kursą, New Green Deal. Taip pat reikia, dabar galima parlamentui jau pasakyti visais klausimais. Taigi drįskime panaudoti 116 straipsnį ir užtikrinkime mokesčių harmonizavimą. Kolegos, būkime drąsus ir tuomet um, mūsų piliečių padėka bus mums atlygis. Dėkoju. Dėkoju toliau, ponas Zanė. Dėkoju, pirmininkė. Susirinkome šiandieną, kad e, paminėtume e, e, dešimtmetį susitarimo, kuris turėjo Europą atvesti į klėstėjimą ir augimą. Deja, pasirodė, kad tai yra nesėkmė. Europos valstybės šiandieną yra silpnesnės ir piliečiai yra silpnesti. ES atsidūrė didžiulėje institucinėje krizėje. Ir e, visa tai rezultatas mūsų e, požiūrio, kurio tikslas centralizuoti e, veikimą, atimti iš valstybių narių jų veikimo prerogatyvas. Vis, į visą tai dabar žiūrime kaip į pavojų, tuo tarpu, kai turėtų būti galvojama apie teigiamas pusės. Daromas tas pačias klaidos e, ir e, taryboje, jas darė e, pono Mišelio pirmtakas institucijos e, daro klaidas, eldamiesi su e, tam tikrais žmonėmis, e, tokias pat klaidas kaip ir breksito atveju. Instituciniais metodais buvo kenkiama Airijos referendumui, aš manau, kad e, panašių klaidų padarė ir taryba, kada bandė pakengti ir Britų referendumui 2016-aisiais. Nedarykime tų pačių klaidų. E, e, sausio mėnesį dėrėsimės dėl labai svarbaus sustarimo su Junktinė karalystė ir šio parlamento užduotis bus nebausti Junktinės karalystės e, piliečių už demokratinį pasirinkimą. Turime siekti sustarimo, kuris apgintų mūsų verslą, mūsų piliečius. Tokio sustarimo, kuris ir po 2020-ųjų leis mums palaikyti naudingus santykius ir bendradarbiavimą su Junktinė karalystė. Jeigu ES neįsiklausys į savo piliečių norus, ir neatsižvelgs į valstybių narių prerogatyvas, nemanau, kad e, po dešimties metų turėsime galimybę švesti 20 Lisabonos sutarties metų jubiliejų. Dabar žodis ponui Dzambatski. Nu, Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, praėjo dešimt metų e, nuo tada, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis. E, Tai yra sutartis, kuri e, sukūrė konstitucinę Europą. Bet tai taip pat e, e, jos dėka atsirado ir Europos konservatorių reformuotojų partija, frakcija Europos parlamente. Mes bandome ginti ES vertybės dėl to, kad Lisabonos sutartis vis tik nesugebėjo atitikti tam tikrų demokratijos e, uždavinių. E, ir todėl e, žmonės pradėjo nepasitikėti ES institucijų darbu. Todėl taip pat Lisabono sutartis yra viena iš priežasčių, dėl ko vyksta breksitas. E, ir vis dar e, šio, šio, šiuose parlamento rūmose yra žmonių, kurie e, bando atakuoti kažkaip tai, kritikuoti piliečių išrinktus parlamentarus. Lisabonos sutartis suteikė daugiau galių Europos parlamentui, bet ar tikrai tai buvo jos tikrasis tikslas? E, man atrodo, kad e, ne. Aš e, netikiu super valstybėmis, o, o tokia bando dabar tapti Europos Sąjunga. Aš E, netikiu tokiais projektais, kurie nori pakeisti mano paties šalį. Man atrodo, kad Lisabono sutartis buvo klaida. Tai turėjo būti kompromisas, bet jis sukūrė neteisingą federalizmą. Mums reikia e, Europos, kurią sudarytų stiprios valstybės narės, kurios gerbtų viena kitą. E, ir norėčiau palinkėti visiems linksmų švenčių. Toliau ponia Obry. Merci. Euh. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mums atrodo kaip sensacija tai, kad švenčiant Lisabonos starties dešimtmetį, švenčiame tai, ko neturėjo būti, nes, nes Lisabonos startis atmetė Prancūzijos, Niderlandų ir Airijos reformų, e, referendumų rezultatus. Tai buvo priimta visiškai nedemokratiškai, parodo nedemokratinį institucijų charakterį. Ir tai visiškai Lisabonos sutartis visiškai ne, netlėpė didžiausių iššūkių, laik, kurie kila šiais laikais - neligybė ir klimato kaita. Neįmanoma pagal šią sutartį užtikrinti socialinį teisingumą Europos Sąjungoje, nes sutartis vis tik e, renkasi rinkas, o ne, o ne skurdžiausias žmonės. Reikia iš sutartį žiūrėti ne kaip į šventą dalyką, reikia kelti klausimus dėl jos. Matome, kad, pažiūrėjau, naujasis žalisis kursas tikrai neužtikrins reikiamų pokyčių. Taip pat ekologinis perėjimas. Matome, kad ten yra tam tikrų donųjų linijų, kurias draudžiam perėti, tačiau jos reikalingos stalinės pusės. Matome, kas vyksta Prancūzijoje. Štai yra išpolė prieš mūsų pensijų sistemą Prancūzijoje ir tai remia Europos komisija. Vyksta istoriniai proces, e, protestai taip pat ir šią savaitę. Toliau matome stalinį dempingą. Visą tai skatina laisvoji priekyba ir konkurencija. Taip pat fiskalinės taisyklės sukūrė situaciją, kad e, Airija ar Luksemburgas yra mokesčių priebėgos ir jie naudos veto teisę, kad išlaikytų savo tokį statusą. Todėl turime užtikrinti naują revoliucinės taisyklės, kurios pakeistų situaciją. Tai galim padaryti per Europos ateities konferenciją. Reikia privalomai konsultuoti su piliečiais reikia užtikrinti teisėkos iniciatyvą parlamentui, visiškai netoleruoti lobistų, reikia pritaikyti taisyklės, kurios tiktų mūsų epochai, reikia, kad taisyklės būtų žalėsios, kad saugotų mūsų išteklius. Ir reikia užtikrinti solidarų protekcionizmą Europai. Reikia atnaujinti Europos projektą, užtikrinti geresnės socialinės fiskalinės taisyklės, kurios užtikrintų harmoningą pažangą visiems, o ne tik paprastą augimą. Taip pat Centrinis bankas turi ištikrinti e, e, ekologinę perėjimą finansavimą. To reikalauja Europos piliečiai. Čia galima užtikrinti Europos bendrabiavimą. Būtent tai padėtų reaguoti į mūsų laikų krizės. Ir apie tai reikia kalbėti per šias e, Lisabos ties metinės. Dėkoju. Blok, prego. Dėkoju dabar žodės ponui Bulok. Pane Pirė ponė pirmininkė, jeigu nebūtų buvus, buvę Lisabonos sutarties, visiškai įmanoma, kad dabar neturėtume breksito. Taigi, uh, e, Lisabona uh, e, suteikė jums galimybę uh, plėsti savo galias ir uh, spausti nacionalinės valstybės nares. Airijoje, žinoma, buvo referendumas, uh, pasiekė ne tą rezultatą ir buvo priversta vėl iš naujo renkti kitą. Europa neturėtų būti institucinis instrumentas, kuris nuolatos keičiamas priklausomai nuo abstrakčių intelektualių koncepcijų. Bet būtent taip ir atsitiko. E, tačiau vis tik Lisabono sutartyje atsirado 50 straipsnis dėl išstojimo ir vis tiek ten buvo tam tikri spastai. Tačiau, nepaisant to, Britanija balsavo už išsilaisvinimą. Nadželo Faražo pastangomis Torių partija buvo priversta pasirinkti breksitą. Taigi švenčiame Lisabono sutarties e, sukakti, bet mes e, dabar ketiname švesti savo išsilaisvinimą. Prego. Dabar žodis e, komisijos pirmininkiai, poniai van der Leyen. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. Kai žvelgiame į e, šio amžiaus pradžioje Europos projekte kai ko trūko. Geležinė uždanga jau buvo sugriuvusi, Europos bendrijos jau buvo įsitvirtinusi realybė ir vis tik ten kai ko trūko. Mano pirmtako Žako Deloro žodžiais Europai reikėjo sielos, dvasios. Tai buvo momentas suteikti Europai dvasę. Tokia buvo ir Lisabonos prasme. Jeigu paklausite teisininkų, tai jie paaiškins, kad Lisabonos startis e, suteikia ES juridinio asmens statusą. Tačiau, žinoma, Lisabonos startis yra daugiau. Lisabonos startis suteikia ES tą sielą arba tikriau privertė ją vėl tą sielą atrasti. Tai drąsa ir dvasia kuri privertė mus kovoti su tiranija ir ją nugalėti, sugriovė e, geležinę uždangą ir vėl suvienijo mūsų kontinentą. Lisabono sutartis palėtė pačią Europos tapatybės sielą, suteikė pagrindinį vaidmenį Europos piliečiams, sustiprino Europos parlamento galės ir suteikė piliečiams teisę raginti komisiją teikti naujus teisės aktus. Taigi tai buvo šviežioro gūsis Europos demokratijai. Europos projektas visų pirma rėmėsi ekonomika, bet Europa visuomet reiškia daugiau negu anglys ir plienas, negu vieninga rinka. Visada buvo manoma, kad tai turi būti sąjunga. Ir e, Lisabono sutartyje Europa vėl surado savo pašaukimą. Gerbėjai parlamento nariai, per šios dešimtmečius matėme daug pokyčių. Ir e, mūsų sąjunga sudurė su iššūkiais, tačiau ji negriuva. Matome, kad iššūkiai mūsų nepaližuoja, tačiau padeda mums eiti pirmin. Nes kaip tik e, mes galime pasiremti vertybėmis, kurias yra sutartise ir vertybėmis, kurias palaik mūsų piliečiai. Bet mūsų sąjunga nėra jau baigtas ir e, savai suprantamas dalykas, ne. Tai yra nuolatinės statybos, nuolatinis kūrimas, tai yra mūsų pasirinkimas, kurį reikia kasdieną atnaujinti. Būtent dėl to ji yra išskirtinė, čia slypi jos grožis. Be abejo, dar neišnaudojame su galimybių, kuris numato Lisabono startis. Nuo 2016 metų, kaip Vokietijos gynybos ministrė, aš e, mačiau, kaip kuriama gynybos bendradarbiavimo politika Europoje. Ir tai jau buvo numatyta sutartyje, tačiau ši, potencialas šių galimybių dar nebuvo išnaudotas. Ir sutartis taip pat turi daugybę kitų dalykų, kurias mums gali pasiūlyti kad Europa veiktų dar veiksmingiau, kad Europa būtų stipresnė, kad būtų suvereni. Tad dabar mums tenka užduotis panaudoti visą Lisabonos sutarties potencialą. Jau girdėjome daug pasiūlymų šiandieną šioje salėje. Taigi šiandien, kai švenčiame šį dešimtmetį, šias metinės, turime taip pat žiūrėti ir į ateinantį dešimtmetį ir aptarti, sugalvoti, ko iš jo mes norime, ką norime su juo padaryti. Taip pat e, svarbu, kad tas dešimtmetis būtų toks, kokio nori Europos piliečiai. Irgi vėl laikas kelti klausimą. Pavyzdžiui, galbūt, kad Europai reikėtų himno ar vėliavos. Ir e, per šį, per šį dešimtmetį Europos piliečiai pradėjo naudoti tą vėliavą, kuri buvo, apie kurią buvo kalbėta Lisabonoje, mėlyną vėliavą su žvaigždėmis, tai tapo mūsų Europos vėliava. Taip pat yra Odė džiaugsmui, kuri tapo mūsų himnu, kurią taip pat pasirinko europiečiai, mūsų piliečiai. Taigi Europa vis tik yra pirmiausia mūsų piliečiai. Būtent todėl konferencija dėl Europos ateities turi visų pirma būti mūsų piliečių konferencija dėl Europos ateities. Turime suprasti, ko jie nori, reaguoti į jų pagėdavimus, jų viltis. Tai būtų geriausia, geriausias pagerbimas, kurį galėtume parodyti Lisabono sutartį. Vis tik šis sutartis sukūrė Europos pilietybę, šis sutartis nustatė, kad Europos piliečiai taps Europos projekto pačioje širdimi. Europa yra piliečių pasirinkimas, taip pat Europa yra piliečių ateitis. Europa taip pat yra mūsų pasirinkimas ir mes turime tą pasirinkimą atnaujinti kasdieną savo veiksmais. Tai gyvoja Europa. Grazie. Grazie, signora Presidente. Dėkuoju. Dabar žodis teikiamas ponui Mišeliui. Prašau. Madam President, Pane pirmininkė, Pone komisijos pirmininkė, parlamento nariai, man labai malonu draugės su jumis pažymėti Lisabonos sutarties dešimtmetį. E, dabar paminėdami ją mes tiesiame tiltą tarp Europos praeities ir ateities. Ir e, E, simboliška, kad tai vyksta Europos parlamente, demokratijos simbolyje. Lisabonos sutartis, kaip Žanas Moni teisingai sakė, suteikia Europai legitimumą ir suteikia ES galimybę veikti atsižvelgiant į tai, kokias vertybės mes giname. Pažvelkime į praeitį. Šis sutartis patvirtina solidarumą, kuris susiję Europą ir mūsų likimus. Tai padarė Romos sutartis. Maastrichto sutartis leido pabaigti Europos kontinento susiskaldimą ir užgydyti mūsų žaizdas. Lisabonos sutartis padarė teisiškai saistančią pagrindinių teisių hartiją ir sukūrė galimybės uh, užtikrinti mūsų vertybių uh, pagarbą ir toliau gerinti Europos piliečių gyvenimą. Laisvė, demokratija, teisės viršenybė yra įtvirtintos uh, Lisabonos sutartyje. Lisabonos sutartis vėl sustiprino mūsų demokratiją, sustiprindama parlamento galimybę numatyti kelią mūsų sąjungai. Lisabonos sutartis taip pat suteikė Europai e, stipresnį balsą, sinchronizuodama ES užsienio politiką. Šiandieną mes e, kalbėti su E, likusiu pasauliu galime stipresnių e, balsų. Karlas Biltas e, yra pasakęs apie Europą, kad jis nori, kad ji būtų teisėjas, tai kad būtų žaidėjas, o ne tas daiktas, kuriuo žaidžiam. Ponės ir ponai, tikrai daug naujų iššūkių - klimatas, taika, skaminė darbo atvarkė, gynyba ir galimybė kalbėti vienu balsu tarptautinėje arenoje. Dabar Aš tikrai noriu pasakyti, kad palaikau jūsų mintis, kad, turime, kad galime būti optimistai, kad galime džiaugtis tuo, kad prasideda naujas institucinis ciklas. Ir parlamentas jau yra pradėjęs darbą, nusteikęs dirbti dėl ateities, pasiruošęs e, užimti savo vietą, prisimti savo atsakomybės. Žinome mūsų bendrus tikslus, žinome Europos komisijos programą. Taip pat yra ir ES tarybos darbo tvarkė ir Europos, ateiti, Europos ateities konferencija yra galimybė mums sutarti, kaip toliau dirbsime bendrai kartu, kurdami Europos tolesnį kelią, eidami tolyn nu, tuo keliu, kurį pradėjo Europos, kurį Romos startis. Ir kaip jau buvo sakyta, reikia išikvoti visą tą potencialą, kurį numato esamos sutartis reikia toliau nešti mūsų Europos svajonę, Reikia tai daryti ir remintis mūsų idealizmu, ir tai padaryti pragmatiškai, tačiau visų pirma, tam reikia daug grįžto. Reikia tarnauti Europos piliečiams, kad ir iš kurių šalių jie būtų, kad ir kokių pažiūrų laikytųsi. Nes svarbiausias yra tas pagrindas ir tos mūsų bendros vertybės, tai yra mūsų didžioji bendra jėga, nes būtent tai ir yra ta Europos dvasia. Dėkoju. Grazie, Presidente, grazie a tutti coloro che. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė. Taigi baigiame diskusijas šią temą. Dabar kelių minučių trumpa pertrauka. Ačiū. Grazie, riprendiamo. Dėkoju, tęsime toliau darbą pagal mūsų darbo atvarkę. Dabar gruodžio 12-13 dienos Europos vadovų tarybos susitikimo išvados. Norėčiau priminti, kad įmanoma registruotis spontaniškiams pasisakymams. E, arba e, keliant ranką arba elektroniniu būdu. Jūs jau žinote sistemą. O dabar suteiksiu žodį iš karto e, Europos vadovų tarybos pirmininkui, ponui Mišeliui. Prašau, žodis jums. Pone pirmininkė, pone komisijos pirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai. Man tai yra didelė garbė dabar pasakyti pirmą kartą naujose pareigose, kreiptis į Europos parlamentą. Tad norėčiau pirmiausiai iš karto pasakyti, jog tikiuosi, kad mes puikiai bendrabiausime, vyks puikus tarp institucinis bendrabiavimas ir kartu tarnausime Europos interesui ir Europos projektui. Taip pat pristatysiu tai, kas vyko taryboje per prieš savaitę. Pirmiausia, kalbėjome apie ambicijas. Ambicijas pirmiausia tai užbaigti diskusijas dėl klimato ir gamtos problemų. Komisija pristato Europos e, naują žalį kursą, tai yra labai becingas veiksmų planas, kuria siekiama laimėti kovą klimato kaitoje. Ir Europos vadovo taryba vienbalsiai patvirtino tikslą iki 50 metų neutralumas. Tik e, numatant taip pat keliams ES valstybėms daugiau laiko, jeigu joms prireiks pakeisti savo, savo techninę situaciją. Taigi tai didžiulė pažanga. Ir šis e, projektas yra labai svarbus, toks pat svarbus kaip ir žmonių pasitimo į menulį projektas. Tai taip pat parodo, jog Europos vadovų taryba parodė, jog yra įsipareigojusi sąžiningam, teisingam ekologiniam perėjimui, socialiai teisingam. Ir taip pat numatoma, kad tam būtų skirta pakankamai lėšų, Europos investicijų bankas skiria pakankamai finansavimo kovai su klimato kaita. Reikia užtikrinti, kad e, perėjimo fondas būtų pakankamai taip pat ambicingas ir galėtų užtikrinti solidarumą, kad visos Europos valstybės galėtų pasiekti tą patį tikslą, net jeigu jos turi ne, ne tą patį iš e, starto poziciją netokią pačią. Ir iš socialinės pusės ir iš kitų, iš kitų aspektų. Taip pat reikia gerbti e, visų Europos šalių e, pasirinkimus, taip pat ir jų energetikos pasirinkimus. Per artimiausius kelis metus mūsų kova su klimato kaita parodys, kad tai ne tik iššūkis, bet ir galimybė. Ir Europa taps vadovaujančių kontinentų atsinačios energetikos rytyje ir mes galėsime nešti savo politinį indėlį siekiant šių tikslų. Ponios ir ponai, kitas Europos e, Sąjungos biudžetas bus labai sudėtingas. Tai yra sudėtingas ir didelis klausimas, pirmiausia, dėl breksito ir breksito atnešamo trūkumo. Tai reiškia, kad kurios šalis turės mokėti daugiau, o kai kurios šalis turės taip pat ir gauti daugiau. Ir Reikia sukurti naują dėrybų procedūrą tarp visų vadovų, taip pat įstraukant Europos parlamentą ir laikant sutarčių. Ir manau, kad šiose diskusijose reikia turėti galvoje tai, kad Europos biudžetas nėra tik BVP procentų klausimas ar nacionalinių įnašų klausimas, nors žinoma, šie dalykai yra matomiausi nacionaliniu lygiu. Tačiau tai taip pat yra ir labai svarbus klausimas dėl prioritetų, dėl turinio ir dėl to, ką norime nuveikti per timiausius metus, kokia ta pridinė vertė, kurią mes norime sukurti per timiausius metus. Būtent todėl kitas svarbus dalykas bus, kaip tinkamai subalansuoti įprastinės ES politikos rytis. Pavyzdžiui, sanglauda ir žemės ūkis vienoje, srity, vienoje pusėje ir kitoje pusėje naujosius iššūkius ir naujasias politikos e, sritis - migracija, klimato kaita, inovacijos ir kitus. Todėl labai svarbu visiems Europos lyderiams dirbti kartu, kartu su parlamentu, įtraukiant taip pat komisiją ir imtis svarbių žingsnių vertinti per artimiausias savaitės ir mėnesius. Kitas svarbus dalykas, kalbant apie biudžetą, tai bus sąlygos. Skirtingoms šalims tai reiškia skirtingus dalykus. Vienoms šalims mes kelime klausimų dėl teisės viršnybės principo, kitoms kalbame apie migracijos klausimus arba fiskalinį ar socialinį dempingą. Kitas svarbus dalykas, kalbant apie Europos biudžetą, yra lankstumas. Žinome, kad daug valstybių palaiko didesnį lankstumą. Vertinsime, kaip įmanoma, pasiekti kompromiso dėl visų šių klausimų. Toliau kitas svarbus dalykas, kuris siejasi su Europos biudžetu, taip pat yra ir nuo savų išteklių klausimas. Kalbant e, apie biudžetą, mes jau išgirdome taip pat ir Europos parlamento aiškiai žinę šio klausimo. Supratome, kad tai yra labai svarbi tema. Labai svarbi tema, svarbu galimybė numatyti savus išteklius. Vieni kalba apie pavartinių taršos leidimų sistemos plėtrą, kiti kalba apie skaitminių paslaugų apmokestinimą, dar kiti kalba apie galbūt plastiko atliekų apmokestinimą. Na, buvo įvairių pasiūlymų, kuris jūs kėlėte. Kokiegi kiti etapai, kokios procedūros? Vadovo taryba suteikia man įgaliojimus atstovauti tarybai ir bendrauti su komisija ir parlamentu ir aktyviai bendrauti taip pat ir dvišalių pagrindų su valstybėmis narėmis, kad būtų galima daryti pažangą ir artėti prie kompromiso. Ir kol kas sunku pasakyti, kada jau pasieksime galtinius rezultatus, sunku pasakyti, kada bus galtiniai sprendimai, bet taryba dirba ties šio klausimu. Taigi taip pat aš pasakyti, kad su parlamentu taip bus bendraujama ir aš jau buvau stikęs vakar su parlamento delegacijomis, aptarėme iš anksto kai kurios klausimus, yra institucinių tam tikrų elementų, kaip kiek klausimų, kaip tinkamai traukti parlamentą į šias diskusijas, kad visos pusės būsų, būtų gerbiamos ir kad būtų tikras bendrabiavimas Europos parlamentu. Taip pat buvo trumpai paliestas ir Brexito klausimas. Trumpai, nes per tas e, dvi dienas, e, kuri per kuris vyko Europos vadovų tarybos sutikimas, mes e, trumpai tik aptarėme rinkimų rezultatus ir išreiškime nuomonę, kad Europos vadovų taryba yra pasiruošusi dirbti kartu su kitomis institucijomis,